Good afternoon, colleagues. Uh... Diena, kolegos. Mes kartu su ponia Blinkevičiūtė norėtumėme pasveikinti Jūs atvykusius į bendrai lybę ir FAM komitetų posėdį. Norėčiau pirmiausia pateikti šiek tiek informacijos kolegoms lybę komitete. Būtent, kad penktą valandą mes tęsime savo posėdį kitoje salėje, Jan 4Q2 salėje. Mm Taigi įsivaizduoju, kad e, prieš penkias iš karto turėsime pereiti į tą salę. Norėčiau tik tai tiesiog informuoti, kad mūsų posėdis bus tęsiamas ne šioje salėje, bet jam 4 kūdų. Nuo 5 iki 7 vyks mūsų komiteto posėdis. Libe komiteto posėdis iki 7 valandos posėdžiau šį vakarą kad FAM, kolegės, FAM komiteto kolegės suprastų, kaip mes daug dirbam. Čia šitie pajokauti pabandžiau. Kągi kolegos, informavau Libio komitetą, komiteto po, kolegas apie tai, kas vyks toliau. Norėčiau dabar pasveikinti visus atvykusius į bendrąjį Libę ir FAM komitetų posėdį. Bendradarbiavimas tarp mūsų komitetų visuomet buvo puikus, yra ilga mūsų bendradarbiavimo istorija, kuriant įvairius teisėkuros, neteisėkuros pasiūlymus, tai yra labai svarbu, svarbiose srityse priimami teisės aktai. ES įstojimas į Stambulo, prisijungimas prie Stambulo konvencijos kovai su smurtu prieš moteris. Tas siūlymas yra paskelbtas ir šiandieną būtent ir aptarsime šį klausimą. Visi žinome, kolegos, kad ES turi nuveikti daugiau, kiek įmanoma daugiau kad e, galėtumėme ryštingiau kovoti su smurtu prieš moteris ir merginas, mergaitės. Dėrybos dabar vyksta taryboje, pirmininkaujantį Maltą puikiai atlieka savo darbą, parlamentas be jokios abejonės yra pasirengęs prisidėti prie to darbo, parengdamas savo pranešimą. Lapkričio 29 dieną praeitais metais pirmasis bendras klausimas įvyko aptariant tarp institucinius prisijungimo aspektus, na, o šiandien mes išklausysime ekspertų, kurie yra ekspertai kovos su smurtu prieš moterimis srityje, kad geriau suprastumėme, apie ką kalbame, kas svarbu yra ES ir valstybėms narėms. Taigi, čia būtų toks labai trumpas pristatymas Libe komiteto vardu. Dabar žodį perduosiu bendra pirmininkiai FAM komiteto pirmininkiai, poniai Blinkievičiūtė Vilija, prašau. Ačiū, ponė Morajas. Libe komiteto e, ir FAM komiteto nariai, gerbimi ekspertai ir klausimo E, dalyviai. Aš iš tikrųjų sveikinu, kad šiandien vyksta mūsų e, antrasis klausimas dėl iš tiesų labai svarbaus ir jautraus klausimo mums visiems, tai yra dėl ES prisijungimo prie e, Stambulo konvencijos. Ir kaip jums yra žinoma, smurtas lyties pagrindų yra vienas iš svarbiausių FAM komitetų prioritetų ir mes nekartą jau raginome e, ir prisijungti prie šios konvencijos. Ir sveikintina, kad komisija pasiūlė es prisijungimą. Ir mes palaikome pirmininkaujančios šalies pastangas užbaigti tą procesą. Ir, e, e, ir tai iš tikrųjų yra sveikintimas dalykas. Mūsų abu komitetai, tiek Lybė, tiek FAM, iš tikrųjų puikiai bendradarbiauja. E, ir e, šiuo klausimu ir mes dirbam jau nuo gerokai anksčiau, kai buvo dar e, priimtas ir ponios Parvanovos pranešimas 2014 metais, kuriame Europos parlamentas ragina imtis įvairių priemonių kovojant su smurtu prieš moteris. Tačiau aš jau nenorėčiau užimti daugiau mūsų bendro komiteto posėdžio laiko. E, įžangai ir e, noriu e, žodį suteikti pirmai mūsų kalbėtojai poniai Sakybai Gafarovai, kuri yra Europos tarybos parlamentinės asamblėjos pagrindinė pranešėja dėl kovos su E, smurtu prieš moteris ir buvo paskirta ši, e, šią pranešėją nuo 2015 e, metų balandžio mėnesio ir, ir ponios Gaparos pagrindinis uždavinys yra iš tikrųjų didinti informatumą dėl komos su smurtu prieš moteris viešosiuose institucijose, vyriausybinėse, nevyriausybinėse organizacijose ir, ir, ir skleisti informaciją dėl Stambulo e, e, konvencijos. Ji taip pat yra e, E, ji taip pat užtikrina parlamentinio tinklo moteris laisvos nuo smurto politinį e, e, koordinavimą. Tai now I, I will give the floor to Mrs. Gafarova. You have 10 minutes, please. Thank you very much, Madam Chair. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai šio renginio dalyviai, gerbėjai kolegos. Man yra didelė garbė ir nepaprastai malonu dalyvauti šiuose klausimuose ir atstovauti Europos tarybos parlamentiniai asamblėjai. Aš manau, kad labai svarbu mums, parlamento nariams, sutelkti savo pastangas kovoje su smurtu prieš moteris ir skleisti informaciją apie turimas priemonės, kurios egzistuoja tam, kad kovotume su smurtu prieš moteris ir mergaitės. Ir be abejo, aš džiaugiuosi, kad Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, ragindamas ES prisijungti prie Stambulo konvencijos. Uh, Taip pat džiugiuosi, kad komisija nusprendė e, paskirti 2017 metus kovos su smurtu prieš moteris metais. Smurtas prieš moteris yra vienas iš plačiausiai pasplitusių žmogaus teisų pažeidimų ir e, jo esama visose šalise. Ir mes visi pažįstame e, smurto aukas, tai jūra ar tarp mūsų. Ir apsime, apsimetama, kad šio reiškinio nėra, juk kad jis neegzistuoja. Ir aš noriu pasakyti, kad jokios lyčių lygybės negalės būti tol, kol pusė mūsų visos žmonijos gyvens baimėje. O baimė, laisvė nuo baimės yra būtinas lyčių lygybės sąlyga. Gerbėjai ponai ir ponios, Stambulo konvenciją galima supras, suvokti dėl matyti kaip labai svarbu žingsnį kovojant su smurtu prieš moteris. Ir yra bendrų pastangų e, rezultatas. Mes, e, vyriausybių, parlamentų ir nevyriausybinio organizacijos atstovai, visi dirbame didelį prevencijos darbą. Mes turime skleisti informaciją apie šį e, renginį. 2014 metais rūpiučio mėnesį pasiekime pirmą savo tikslą. Atsirado Stambulo konvencija yra skirta geresniai prevencijai, informatumo didinimui. Ir dėl kelių priežasčių ši konvencija yra nepaprastai svarbi. Joje pirmiausia yra pripažinta, kad smurtas prieš moteris yra diskriminacijos forma ir žmogus teisų pažeidimas. Taip pat yra apibriešta lyties savoka. Be to yra nurodytos tos baudžiamosios veikos, kurios dar ne visur yra kriminalizuotos. Tai yra priverstinės vedybos, psichologinis smurtas, seksualinis priekabavimas, genitalijų žalojimas, priverstiniai neštumo nutraukimai ir kitos veikos. Ir Europos tarybos parlamentinė asamblėja, kuriai aš atstovauju, taip pat kovoja su smurtu prieš pabėgėlės ir moterų persikėjimų viešojoje erdvėje. Be to, konvencijoje yra pripažinta, kad a, nusikaltimai, kurie daromi, taip sakant, garbės vardan, a, taip pat yra nusikaltimai. Ir tai yra pripažinta Europos vad, a, tarybos parlamentinės asamblėjas lygmenių. Taip pat konvencijoje yra numatyta, kaip reikėtų paskleisti informaciją apie šį reiškinį ir kaip gali, reikėtų mokyti įvairius tarnautojus ir darbuotojus, kurie dirba su moteriamis. Kalbam apie įvairias moteriams reikalingas paslaugas, tam, kad galima būtų tinkamai ir koordinuotai kovoti su smurtu prieš moteris ir smurtu, šeimo, smurtu šeimoje reiškiniais. Ir uh, Taip pat yra numatyta, kaip įvairūs veikėjai, įvairios agentūros galės bendradarbiauti. Konvencijoje taip pat daug dėmesio kalbama nukentėjusių moterų saugumo jausmui. Nustatomi yra aukšti apsaugos ir pagalbos nukentėjusioms moteriams paga, standartai. Taip pat kalbama apie vis, įvairių veikėjų koordinavimą ir jos svarbą. Tai yra tikrai visiškai naujoviškas dokumentas. Ir mūsų uždavinys šiandien yra e, toliau didinti informuotumą apie smurtą prieš moteris, užtikrinant, kad valstybės tinkamai reaguotų į jį ir padėtų nukentėjusioms moteriams ir apsaugotų jas tvirtindami deramas teisės aktus. Gerbėjai ponai ir ponios, aš dabar norėčiau pasakyti keli žodžius apie parlamentų narių vaidmenį, skaičiant informaciją apie Stambulo konvenciją. Ir taip pat papasakosiu Jums kelias mūsų iniciatyvas. Aš manau, kad kiekvienas parlamento narys gali ne tik aktyviai skleisti informaciją apie šią konvenciją, bet ir gali taip pat realiai prisidėti prie kovos su smurtu prieš moteris nacionaliniu lygmeniu lygmenių. E, parlamento nariai gali e, teikti e, teisėkuros pasiūlymus ir raginti savo parlamentą prisijungti prie šios konvencijos. Taip pat gali skleisti informaciją apie ją. Gali bendradarbiauti su nevyriausybinės organizacijomis ir visuomenės atstovais ir taip užtikrinti jų paramą konvencijai. Be to, parlamento nariai gali taip pat priimti teisės aktus kurie padės mums geriau rinkti informaciją apie šį reiškinį ir už, e, užtikrinti, kad pagalbai aukoms būtų skirtas deramas finansavimas. Be to, aš esu įsitikinusi, kad e, mes, parlamento nariai, taip pat galime prisidėti prie to, kad pasikeistų žmonių mąstysena apie šį reiškinį. Taip pat galime dirbti lobistinį darbą savo politinių partijų viduje. Pagal e, konvencijos nuostatas parlamento nariai tiesiogiai dalyvaus stebint, kaip yra gyvendinama ši konvencija. Ir ši stebėsinė bus uh, vyks ne vien gaunant ataskaitas, kurias uh, patikė vyriausybės, bet yra numatyta taip pat ir gauti parlamento narių uh, įnašą į uh, uh, stebėsinos procesą. Europos lygmenių Europos tarybos asam, parlamentinė asamblėje at, privalo stebėti, kaip yra gyvendinama ši konvencija. Mes taip pat turime kalbėti apie šios konvencijos galimus trūkumus ir apie sunkumus, su kuriais susidurima įgyvendinant tam tikras konvencijos nuostatas. Ir ši konvencija da, yra sakiau, kaip sakiau, labai svarbi ir naujoviška. Ir mes visi turime būti suinteresuoti tuo, kad kiekvienas parlamento narys prisidėtų prie e, šios konvencijos e, tinkamo įgyvendinimo. Aš taip pat a, e, dirbu ir a, parlamentinėme tinkle, kurio tikslas yra užkirsti kelią smurtui prieš moteris. Mes dirbame tarptautinių lygmenių, tai yra gerai žinomas tinklas, mes rengėme įvairius aukšto lygio renginius ir veikiame kaip įvairių diskusijų platforma. Ir taip kalbame, mes skleidžiame informaciją apie smurto prieš moteris re, reiškinį. Nuo 2006 metų, tai yra nuo to laiko, kai buvo sukurta ši platforma, uh, mes galvojame apie taip, kaip galima būtų bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, su UN Women organizacija. Ir galvojame taip pat apie tai, kaip stipri, galėtume stiprinti bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Ir ateityje mes planuojame ir toliau skleisti informaciją apie mūsų parlamentinės asamblėjos darbą, kovojant su smurtu prieš moteris. Ir tą darysime rengdami įvairius seminarus plėtodami partnerystės ir rengdami bendrus renginius kartu su mūsų pagrindiniais partneriais. Vienas iš mūsų pagrindinių tikslų yra skatinti visus pri, e, ra, pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo konvenciją. Šis tinklas svarb, taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį, didinant parlamento narių iš tų šalių, kuriuose vyks stebėsinos procesas, informuotumą. Taip pat mes tengiamės padėti jiems geriau suprasti, kam yra reikalinga ši konvencija. Iš renginio šiandien yra pakviesti taip pat ir nevyriausybinio organizacijų atstovai, todėl aš norėčiau keli žodžius pasakyti ir apie jų svarbą. Mes, parlamento nariai, priklausome nuo nevyriausybinio organizacijų teikiamos in, uh, informacijos. Uh, apie konvencijos įgyvendinimą. Ir taip pat nevyriausybinės organizacijos padeda uh, nusikaltimų aukoms. Ir todėl mes, parlamento nariai, turime užtikrinti, kad šios uh, organizacijos būtų tinkamai finansuojamos, nes tai yra svarbu joms teikiant, uh, dirbant prevencinį darbą ir teikiant pagalbą nukentėjusioms moteriams gerbėjai ponai ir ponios, baigdama aš norėčiau pasakyti, kad mes parlamento nariai turime labai daug galių skleisti informaciją, mes galime bendrauti su žiniasklaida, galime kalbėti plenarniuose posėdžiuose. Ir aš manau, kad kiekvieną kartą mes turime pasistengti įtikinti uh, visus, kad negalima toleruoti smurto prieš moteris. Ir taip pat turime būti nukentėjusių moterų balsu. Ir Mes turime ne tik kalbėti, bet mūsų žodžiai turėtų virsti veiksmais. Prisijungimas prie konvencijos yra ir didžiulė galimybė, ir iššūkis. Taip, Stambulo konvencija kūrė tam tikrą mūsų visuomenės viziją. Tokios visuomenės, kurios mes norime. Ir toje visuomenėje jokiomis priežasimis negalima pateisinti moterų, smurto prieš moteris. Ir todėl aš norėčiau tikėtis, kad jūs taip pat pasinaudosite tuo, kad galėtumėt, kalbėti, galėtumėt atstovauti nukentėjusioms moteriams. Ir tikiuosi, kad jūs padėsite mums užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių, kuo daugiau valstybių ratifikuotų šį dokumentą. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkuoju. Dabar suteiksime žodį Elizabeth Moiron Broad. Ji yra. Uh, tarp ministerinės misijos, kuri užseima moterų apsauga prieš smurtą ir taip pat kovoja su prekyba žmonėmis Prancūzijoje generalinė sekretorė. Ši, jos vadovavome organizacija renka ir analizuoja informaciją susijusią su smurtu prieš moteris. Ji taip pat vertina nacionalinius ir vietos mechanizmus, kurie yra skirti kovoti su smurtu prieš moteris. Prašau. Ponios ir pono Europos parlamento nariai, pirmiausia, noriu Jums e, nuoširdžiai padėkoti už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Tikiuosi, kad šis posėdės mums padės apsikeisti sukauptą patirtimi apie tai, kokios pažangos yra pasiekta siekiant e, Stambulo konvencijos ratifikavimo. Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos Prancūzijoje yra labai efektyvi priemonė. Tai leidžia sėkmingiau padėti kovoti su smurtu prieš moteris. Norėčiau priminti, kad jau daug metų Prancūzija e, ėmėsi viešosios politikos, labai rimtos viešosios politikos e, tam, kad būtų skirtas kelias smurtų prieš moteris. Buvo papildytas teisinis arsenalas, buvo e, paskelbti penki planai, e, kurie apima trijų metų laiko tarp vieni, kiti planai buvo tarp ministeriniai. Galėčiau labai trumpai pristatyti jums, kaip buvo sustiprintas mūsų teisinis arsenalas. Mes jį turėjome tam tikrai jau ir iki Stambulo konvencijos. E, paminėsiu tik svarbiausius teisės aktus. 2006 balandžio 4, tai padeda užkirsti kelią smurtui poroje, yra išplėstos smurto, kurį patiria sutuoktinis apibrieštis ir e, Taip pat e, šios nuostatos taikomos ir nesusituokusiai porai, kurie yra pasirašusi gyvenimo kartu sustarimą. E, taigi, e, tos sunkinančios aplinkybės yra išplečiamos į kitas rytis, į kasdienį gyvenimą. Tai apima taip pat seksualinę prievartą, nužudimus, prievartavimus. Tas, kas padaro tokį nusikaltimą, yra, jam yra draudžiama likti poros ar šeimos namuose. E, kova su smurtu prieš moteris, kova prieš smurtą poroje, vaikų teisų apsaugos įstatymai yra labai rimtos teisinės priemonės, labai vertingos priemonės. Teisėjai jų dėka gali imtis priemonių tam, kad būtų geriau apsaugoti tie žmonės, kurie nukenčia nuo smurto. Šie, e, šis įstatymas padeda iš dalies ar apriboti tėvystės teisės, ar atimti tėvystės teisės iš es, tam asmeniui, kuris nusikalto e, šeimos atžvilgiu, kuris vykdė smurtą. Taip pat tai apima ir psichologinį smurtą. Jis yra irgi viena iš tų priežasčių, kuri minima Stambulo konvencijoje, dėl kurios gali būti apribotos tėvystės teisės. Stambulo konvencija turėjo labai svarbu poveikį viešai politikai Prancūzijoje. Ir čia galėčiau paminėti tris dalykus, labai trumpai. Pirmiausia, įgyvendinus, įdėkus tiksliau naujas institucinės instancijas, kurių tikslas yra kovoti su smurtu, buvo įdėktos naujos instacijos, kurių tikslas kovoti su smurtu prieš moteris. Antra, mes į savo teisę, perkeliame kai kurios standartus numatytus Stambulo konvencijoje. Tai yra susijęs su aukų apsauga ir su e, nusi, nusikaltimų darytojų persekiojimu. E, taip pat norėčiau pasakyti, kad šiandien Stambulo konvencijos dėka mes matome, kad mūsų institucinėme peizaže atsiranda tam tikras suvokimas. Suvokimas dėl to, kad smurtas, nuo kurio kenčia moteris, E, yra ta problema, su kuria reikia labai aiškiai ir ištingai kovoti. Tam reikalingos buvo pastebėta konkrečios apibrieštis ir jos atsirado. Kai dėl tų naujų institucijų, institucijų ar 2013-aisiais prezidentas priėmė dekretą, kurio tikslas yra sukurti e, tarp ministerinę misiją, kuriai vadovauja moterų reikalų ministrė. Tos e, institucijos tikslas, be kita ko, kovoti ir su prekyba žmonėmis. Man tenka garbė nuo pat sukūrimo pradžios šią instituciją vadovauti. Kaip jūs, ponė pirmininkė, teisingai paminėjote, Miprof e, turi rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją ir duomenis susijusių su e, smurtu prieš moteris. Mums su institucija taip paint tenka misija ieškoti sąsajų su suinteresuotomis ministerijomis, su pilietinės visuomenės organizacijomis. Taip pat turime renkti planus, kurie apima mokymus ir informavimą e, skirtą profesionalams, kurie dirbo kovos su smurtu prieš moteris rytyje. Norėčiau pasakyti, kad BIPROF, tarp ministerijų institucija dirba labai rimtai, tai yra e, labai rimta priemonė, kuri padeda kovoti smurtu prieš moteris. Na, jūs dabar esate susirinkę dviejų komitetų posėdį. Vienas iš komitetų domisi laisvėmis, teisėmis piliečių, kitas moterų teisėmis. Na, ne jums turbūt reikia pasakoti, kad moterų teisų klausimas yra tas klausimas, kuris apima daugybės ryčių. Jūs tai puikiai žinote. Tai apima daugybės ryčių, tokius kaip, tokias kaip teisingumas, saugumas, sveikata ir socialiniai reikalai savai suprantama bei aukų apsaugą. Galima sakyti, kad MIPROF tenkanti misija puikiai atitinka konvenciją, jos dešimtai straipsnį, kur numatytas yra koordinavimo organų sukūrimas, ar 11 straipsnį, kur numatytas yra duomenų rinkimas, 15 straipsnis, kur numatytas yra e, profesinis koordinavimas mokymas. Norėčiau dar pasakyti, kad BIPROF parengė daug priemonių profesionalų mokymui. E, tikslas buvo sukurti bendrą žinių pagrindą, kurį įgytų visi profesionalai, kad jie būtų supažindinti su šeimoje veš, galimai vešinčių smurtu, e, manipuliavimu kitų žmonimi, žmogumi ir pasiekmėmis, kurios iš to išplaukia. Būtent šios priemonės dėka smurto aukos būna greičiau aptinkamos ir joms galima greičiau suteikti pagalbą. Tos priemonės, mes, kurias mes parengėme, e, yra naudojamos pagal įvairių profesinių sluoksnių specifiką. Esame jau parengę priemonės, susijusią su sveikatos profesionalais. Taip pat taip esame parengę priemonės policininkams, žandarmerijai, teisėjams ir socialiniams darbuotojams, kad jie galėtų smurtą aptikti lengviau. Mūsų tos priemonės e, yra skirtos kovoti su šeiminiu smurtu, su smurtu šeimos viduje ar su kitokiu smurtu, pavyzdžiui, seksualiniu smurtu, kai moteris yra, yra žalojamos ir taip pat, taip pat tada kovoti su priverstyvėmis santokomis. Mes taip pat kovodami su smurtu prieš moteris įdėgėme informacijos sistemą, kur kaupiami visi duomenys. Tie duomenys reguliariai yra skelbiami tam tikrame e, laiške, kuris skelbiamas tinklalapyje stip, e, stop taškas violence.fam.gov.fr. Taigi mūsų tikslas yra padėti vertinti viešasias politikas įgyvendinamas moterų teisų gynimo srityje. Yra keletas tematinių misijų, kurių viena yra skirta kovai su smurtu prieš moteris. Valstybės atstovai ten renkasi diskusijai, taip pat įvairių institucijų atstovai ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovai bei ekspertai ir nevyriausybinio organizacijų atstovai. Tos institucijos buvo labai svarbios abi, nes, kaip jau sakėme, reikia ne tik kaupti mokslinius duomenis, kad būtų geriau žinomas šis reiškinys, reikia mokyti profesionalus, taip pat E, bet kokia viešoji politika prasme turi tik tada, jeigu ją įvertina kažkoks nepriklausomas organizmas, už nepriklausomą struktūrą. Kai dėl mūsų standartų priartimas prie Stambulo konvencijos. Norėčiau paminėti 13 metų balandžio 5 nusistatymą, kur baudžiamajame kodekse yra nustatytas skatinimas smurtauti, taip pat seksualinio žalojimo, mažamečio seksualinio žalojimo nusikaltimas, taip pat e, yra numatytos sankcijos už tai, kai, kad asmuo yra verčiamas nepilnametis, pavyzdžiui, su tuo, kad yra apvesdinamas ar ištekinamas, kad ir užsienyje. Už tai yra numatytos baudos iki 15 tūkstančių eurų. Ir taip pat yra kalbama apie vyrų ir moterų lygybę, teisėjas gali remtimas iš jo principų. E, įgalioti, lankyti reikia vieną ar kitą porą, sutinkamai 16 konvencijos straipsnių, e, mokymus tam tikrus, kur yra mokomi, pavyzdžiui, tėvai, kurie smurtavo prieš savo vaiką, arba yra ir kitokio pabudžio mokymų, kaip gyventi šeimoje. Taip pat yra numatyta ir baudžiamoji atsakomybė tuo, tais atvejais, e, apie tai galvojame 48 konvencijos straipsnė, kas vyksta tada, kai šeimoje smurtaujama. Taip pat įdėgėme telefono numerį, kuriuo nemokamai gali skambinti moteris, kurios patyrė išprievartavimą arba patyrė smurtą šeimoje. Taip pat yra numatyta galimybė kreiptis į ombudsmeną, į ombudsmeną skambinti gali ir vaikai, pas, pranešti, kad vienas iš tėvų smurtavo kito atžvilgiu. Mūsienėtės moteris e, nukentėjusius nuo smurto taip pat gali skambinti ir pristatyti savo problemą. Norėčiau apibendrinti pasakydama, kad, kaip sakiau savo pasisakymo pradžioje, Stambulo konvencija įtvirtina e, specifiškumą E, to smurto, kurį patiria moteris. E, ten įtvirtinama ir, įtvirtinamas ir tas principas, kad dėl to specifiškumo reikalinga speciali kovos su smurtu politika. E, čia tu reikia turėti omeny, kad tai yra vienas iš aspektų, kaip paneigiamas lygybės tarp moterų ir vyrų principas. Taip pat čia kampa kalbėti ir apie tai, kad priverstinės santokos smurtas šeimoje e, ir panašus dalykai dažnai kyla iš mūsų ankstesnės patirties, iš kultūrinės patirties. E, šis visas smurtas yra labai specifinis. 85 procentus visų aukų nukentėjusių būtyje nuo smurto sudaro moteris. E, policija turi tokius duomenis savo duomenų bazėse. Tai štai. Dar labai, norėčiau pas, labai trumpai norėčiau pasakyti, kad Stambulo konvencija leidžia atliekant mūsų kasdieninį darbą, e, dar kartą kitaip pažvelgti visą šią iškylančią problematiką. Pavyzdžiui, aš pastebiu, kad, pavyzdžiui, labai dažnai smurtas šeimoje paliečia ir vaikus. Prancūzijoje tokia tendencija e, egzistuoja nuo lapkričio 25 dienos, tokia tendencija yra pastebėta. Ir smurtas prieš vaikus apima E, įeina tiksliau į tą platesnį skurto šeimoje savoką, bet tai kalbama taip pat Stambulo konvencijoje. Ir norėčiau užbaigti pasakydama, kad Stambulo konvencijos ratifikavimas e, Prancūzija tą padarė rūpj, rūpj, rugsėjo mėnesį 2004 metais, e, padėjo mums e, geriau pabrėžti mūsų įsipareigojimus e, kovos su smurtu prieš moteris srityje. E, mes e, išsprendę šią problemą galėsime tvirčiau kalbėti apie lygybę ir lygias teisės tarp vyrų ir moterų. Ačiū. Pone Elizabeth Moiron Brown, o a, e, toliau norėčiau suteikti žodį profesoriai a, e, Gun Haimer. Profesorė Gaimer yra nacionalinio žinių centro E, dėl vyrų smurto prieš moteris direktorė. Šis žinių centras yra įsikūręs Upsalos universitete ir Upsalos universitetiniai ligoniniai. Ir e, e, šis nacionalinis centras yra Upsalos universiteto tyrimų ir žinių centras ir jo pagrindinė veikla yra informacijos kleidimas apie smurtą prieš moteris, metodų vystimas, siekant pagerinti aukų nukentėjusių nuo smurto lyties pagrindų apsaugą. Prašau, ponia profesorė, jūs turite 10 minučių savo pranešimų. Dear chairpersons, gerbiami pirmininkai, ponios ir ponai, dėkoju Jums už kvietimą atvykti čia ir pristatyti mūsų nacionalinį centrą. Šiuose labai svarbiuose klaus, klausimuose aš esu gynekologija. Esame įsikūrę Upsalos universitete, kaip buvo minėta. Ir mūsų Darbas e, būtent buvo pradėtas dėl to, kad e, mūsų darbą užsakė Švedijos vyriausybė, taigi mes skleidžiame žinias, atliekame mokslinius tyrimus, atliekame mokymus studentams ir profesionalams, atliekame klinikinius tyrimus, taip pat remiame vyriausybinės, nevyriausybinės organizacijas, taip pat teikiame paramą moterims. Mūsų struktūra yra gan unikali, kaip jūs matote buvome pirmasis krizių centras Švedijoje, 94 metais buvome įsteigti, turime pagalbos liniją pačią, labiausiai išvystytą e, pagalbos liniją tokia nedėlė šalia kaip Švedija. Atliekame tyrimus, e, mokymus, atliekame analizę. Vienas mokslinio tyrimų projektas mus labai sudomino. Tai yra nacionalinių tendencijų studija, kur mes e, aplausėme vyrus ir moteris apie lytinę, fizinę ir psichologinę priespaudą ir smurtą, per jų gyvenimą patirtą smurtą. Ir labai įdomu buvo pamatyti, kaip viskas vyksta su tais asmenimis, tai, tomis e, smurto aukomis. Ir jeigu pažvelgtumėme pirmiausia į lytinį smurtą, tai čia matome, kad per savo gyvenimą 20 procentų moterų yra informavusios apie, yra patyrusios smurtą ir 5 procentai vyrų yra prisipažinę apie tai, kad patyrė tokį smurtą. Tam tikslui e, Švedijos teisingumo ministerija nacionaliniam centrui pavėdė uždavinį parengti lytinių, lytinio smurto aukų e, valdymo darbus, taip pat suteikti socialinę psichologinę pagalbą. Taip pat labai svarbu sveikatos priežiūros institucijas informuoti apie teisminius procesus. Ir kaip matote, šioje skaidrėje mes parengėme tokį vadovą. Gal čia ir matote įskaidrėje. Toliau. Kartu su Švedijos nacionaliniu atitinkamų centrų mes parengėme tokių priemonių rinkinį surinkti duomenys apie lytinį smurtą. Ir tikslas yra tokį turėti tokį įrankių paketą medicinos darbuotojams. Ta daro būtent gydytojai Švedijoje. Jie turi tiksliai žinoti, ką daryti ir kaip daryti, kaip elgtis su smurto aukomis. Taigi tas vadovas yra čia skirtas ir moteriams, ir vyrams aukoms. Jį labai lengva naudoti. Ir dabar tas vadovas nuo 2011 metų sausio yra naudojamas nacionaliniu lygmeniu. Viskas vertinama kasmet ir labai lengva medicinos darbuotojams juo naudotis. Dar vienas labai svarbus dalykas Švedijos nacionaliniam centrui yra ta pagalbos linija, nacionalinė pagalbos linija, tai vadinamoji kvinu, Kvinus Fritslinian. Jai vadovauja mūsų klinika ir yra įsisteigusi Upsalos universitete. 2007 m. gruodžio mėnesį buvo pradėta paleista ši linija Daugiau nei 31 tūkstančių 31 tūkstantis skambučių kasmet sulaukiama ir, kaip žinia, tik 10 milijonų gyvena žmonių Švedijoje, taigi labai daug kreipiasi pagalbos per šią pagalbos liniją. Ir šioje pagalbos linijoje dirba profesionalus darbuotojai, 24 valandas per parą dirba. E, ši linija visus metus yra nemokami skambučiai ir netispindi e, telefono sąskaitose. Taip pat bendraujama yra socialinės rūpybos tarnybomis, prieglaudomis, gali, pavyzdžiui, prieglaudą atsivesti ir savo šunį, moteriams tai yra labai svarbu. Taigi, taip pat yra galimybė pasinaudoti vertėjų paslaugomis, kurios kalba, kalba, kalba įvairiomis kalbomis, taip pat yra nuorodai tinklapį ir taip pat yra pateikiama informacija 27 kalbomis. Taigi, būtent to ir reikalauja Stambulo konvencija. 85 skamučiai per dieną maždaug e, sulaukiami ir, kaip matote, 22 moterų, kurios patiria smurtą. Taip pat sulaukiame skambučių iš šeimos ar draugų, taip pat profesionalų, kurie kreipiasi dėl pagalbos mūsų pagalbos linijoje. Stambulo konvencija yra didžiulė galimybė užkirti, užkirsti smurtą prieš moteris. Jeigu pažvelgtumėme į mūsų centro centrą ir Stambulo konvenciją, mes manome, kad prevencija ir profesionalų mokymas yra labai svarbu, nes būtent tokiu būdu keičiame nuomonę, keičiame požiūrį. Taip pat reikalinga apsauga ir parama. Ir dar vienas labai svarbus dalykas yra persekiojimas, nes tai yra nusikalstama veika ir tai yra labai svarbu pabrėžti. Taigi mes turime sustiprinti reiškia tą persekiojimų skaičių ir taip pat e, mums labai svarbu ir mokymas, kaip sakiau, nes reikalingos žinios tam, kad būtų galima pakeisti nuomonę ir pasirūpinti, kad smurto aukos gautų tinkamą paramą ir rūpybą. Taigi, dėl to mes rengiame kursus universitetuose, profesionalams, studentams, taip pat e, atliekame mokymus pagal sutartis. Ir po kelių minučių jūs išgirsite apie mūsų elektroninio mokymosi kursą, internetinio mokymosi kursą, kursą, kuriuo mes labai didžiuojamės. Ir dabar aš perduosiu e, žodį Anikai Engström, projekto valdytojai. Taip, dėkoju. Mes Švedijoje pastebėjome, kad e, poreikis, profesionalų mokymo poreikis Švedijoje labai smarkiai išaugo. Ir tam tikslui mūsų centras ir nacionalinė sveikatos ir priežiūros valdyba bei 21 valdybės tarybos kartu parengė tokio elektroninio mokymo kursą, kalbant apie vyrų smurtą prieš moteris ir būtinį smurtą. Tai yra interaktyvus kursas, skirtas profesionalams tam, kad būtų galima paskleisti daugiau žinių nacionalinio lygmenių. Tai yra nemokamas kursas, kurį galima prie kurio galima prieiti internetu, jis yra visiems atviras, galite tą padaryti individualių pagrindų, galite tą daryti grupėmis ir aptarti tuos klausimus kartu su savo kolegomis. Jis buvo pradėtas praeitų metų rugsėjo mėnesį. Kita skaidė. Tas internetinis kursas maždaug trunka dvi, dvi valandas, tai yra interaktyvus, modernus elektroninio mokymosi kursas yra nufilmuoti pokalbiai su ekspertais ir profesionalais ir tokiu būdu jūs geriau suprantate, kaip veikia ir kaip dirba tie profesionalai. Taip pat pateikiama informacija apie įstatymus Švedijoje, kaip dažnai pasitaiko smurto ir kokį, kokį poveikį tai daro sveikatai. Taip pat pateikiama informacija apie profesionalų atsakomybę. Toliau Kai prasidėjo, paleidome šį kursą, daugiau nei 8500 užsiregistravusių vartotojų sulaukėme, 172 grupės, grupinės sesijos buvo surinktos visoje Švedijoje. Šis kursas yra kaip tinklapis. Ir 40 tūkstančių apsilankimų buvo šiame tinklapyje. Kaip matote skaidrėje, nu, vartotojai, naudotojai dažniausiai 50 procentų yra socialinių paslaugų tiekėjai, 16 procentų iš sveikatos sektoriaus. Kiti vartotojai, policija, prokurorai, mokytojai, valstybės tarnautojai, studentai, nevyriausybinės organizacijos. Mes tikimės, kad išversime tą kursą į anglų kalbą dar šiais metais. Tas internetinis kursas buvo labai sėkmingas ir labai konkretus būdas, kaip būtų galima skleisti informaciją ir žinias visiems profesionalams Švedijoje šiuo konkrečiu klausimu. Ir turime dabar tikrai puikų, puikią priemonę, kurią gali visi pasinaudoti. Dėkoju. finished. Okay, thank you very much. Jūs jau baigėt. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar suteiksime žodį Marija Miguel Sierra. Pone Miguel Sierra vadovauja asociacijai veikiančiai Bruselėje, uh, organizacija skatina socialinę įtraukti ir vadinasi Levoa de Fam, moterų balsas. Ji yra uh, taip pat Belgijos ekspertė Europos moterų lobistinės mūsų prieš moteris observatorijoje. Labą dieną. Ponios ir ponai, smurtas prieš moteris ir merginas yra moterų uh, lobiščių atitinkamos organizacijos veiklos objektos. Mes atliekame stebėseną smurto, kurį patiria moteris, mes uh, stebime įvairias Europos valstybės narės, keičiamės informaciją ir informuojame apie tai, kiek plinta, prie, kiek plinta smurtas prieš moteris ir merginas. Aš taip pat esu observatorijoje, esu ekspertė ir taip pat dirbu su moterimis migrantėmis. Tad galiu tik pas, patvirtinti, kokią didžiulę naudą atneša Stambulo konvencija. Liepos 1.2016 metų įsigaliojus Belgijoje šiai konvencijai jau galima pamatyti pirmosius konkrečius rezultatus, kuriuos atnešė šios konvencijos ratifikavimas. Vienas iš įdomesnių dalykų, kuriuos galima būtų pažymėti, e, kalbant apie Belgijos nacionalinį planą, reikia pasakyti, kad jo struktūra remiasi konvencijos struktūra. Strateginiai tikslai yra papunkčiui faktiškai atspindintis įvairias konvencijos dalis. Nenorėčiau vardinčia visų, visų šitų 235 priemonių, kurias iki 2019 reikėtų įgyvendinti. Norėčiau paminėti vieną aspektą, kuris iki šiol nebuvo pakankamai įvertintas Belgijos e, valdžios struktūrų. Tai yra seksualinis smurtas, kas konvencijoje, Stambulo konvencijoje yra pasakyta šią temą, ką, ką leidžia šį konvenciją nuveikti. E, svarbu atkreipti desnį dėmesį į šį smurtą tam reikalingi e, specialūs centrai, kur galima tokias aukas priglausti ir dabar yra vykdomi trys bandomieji projektai. E, studijų dienos taip pat yra rengiamos policininkams, kad jie būtų geriau supažinti su seksualiniu smurtu, e, rizikos vertinimas ir darbas su žmonėmis, kurie vykdė seksualinį smurtą, taip pat vykdoma, vykdomos įvairios informavimo kampanijos. Kalbu čia tik apie šią vieną temą, Nes e, noriu parodyti, kad pritaikius, e, tik, e, pritaikius šią priemonę, kalbant apie vieną aspektą, buvo galima labai daug pasiekti. Visas darbas tapo labiau struktūruotas, daugiau disciplinų pavyko susijęti į vieną vietą, sprendžiant labai konkrečias problemas. Pilietinė visuomenė deda rimtas pastangas spręsti šią problemą nuo 2002 metų yra Belgijos įstatymai draudžiantis šio pabudžio smurtą. Ir mes tengiamės plėsti e, moteriams skirto prieglopščio e, struktūrų tinklą. Dar tų prieglopščio vietų moteriams yra kol kas per mažai, bet mes ir toliau dirbame, ieškome vietų, kur būtų galima nukentėjusiasias priglausti. Mes taip pat norime, kad kaip numatyta konvencijoje, kad septynės dienas per savaitę ir keurą parą tokiams moteriams nukentėjusiems nuo šios smurto turbūt teikiama psichologinė pagalba. Mes e, dar negyvendiname visų priemonių, bet įdomu yra tai, kad ši konvencija e, sukėlė tam tikrą dinamiką. Nes e, siekiant tos konvencijos įgyvendinimo, Yra būtina kurti partnerystės ryšius, e, atlikti e, koordinavimo darbą tarp įvairių struktūrų. Mes kasdien savo darbę matome, kad e, daug, daugiau žinoma apie smurtą. Žmonės girdi, kalbant apie Stambulo konvenciją, jie nebūtinai žino, ką tai reiškia, su kuo jį susijusią konvenciją bet e, tuos svarbius dalykus, tuos esminius dalykus, Stambulo konvencija, kova prie, su smurtu prieš moteris, šit tuos dalykus žmonės žino paprastai. Tad e, verta dirbti toliau su šiuo dokumentu ir dėkti nacionalinių lygmenių tas įvairias priemonės. Grįžkim tai prie europinių klausimų, nes aš e, čia atstovauju ir europinį organizaciją. Europos Sąjungoje vėlgi buvo pasiekta daug pažangos. 2017 buvo, metai buvo skelbti kovos su smurtu prieš moteris metais. Pone komisarė Jūrova ėmėsi šios iniciatyvos. Pernai buvo pasiūlyta ES prisijungti prie Stambulo konvencijos. Mes tikrai džiaugiamės tokią iniciatyvą ir esam už ją dėkingi. Visi šie veiksmai Europos lygmenių yra reikalingi tam, kad smurtas prieš moteris išnyktų kaip toks smurtas prieš moteris yra žmogaus teisų pažeidimas ES. E, to smurto egzistavimas rodo, kad patriarchaliniai atavizmai tokie dar egzistuoja, giliai įsišaknyja mūsų sąmonėje. Smurtas prieš moteris kenkia jų e, mokymuisi, jų kasdieniam gyvenimui, e, kenkia joms fiziškai ir dvasiškai. Tai yra kliūtis joms uh, E, būti nepriklausomoms ekonomiškai. Tai trukdo dalyvauti joms politiniam ir ekonominiam gyvenime. Moteris ir merginos patiria smurtą darbe, gatvėje, namie, visur. Priminkime keletą skaičių. Europoje 50 moterų kas savaitę miršta nuo būtinio smurto namie. 30 procentų moterų yra patyrusios bent kartą fizinę, fizinį ar uh, seksualinį smurtą. Tai buvo apklausos moteris vyresnės nei 15 metų. Ir dažnai moteris galvoja, kad jos pačios yra kaltos dėl smurto, na, jos faktus gerokai perdeda. Smurt 228 milijardai eurų yra paskirta programoms mot, kovai su smurtu prieš moteris. Tos lėšos siekia 2 procentus ES BVP. E, kol kas nepakankamai vertinamas smurtas prieš moteris. Dažnai tai nelaikoma politinių prioritetų, laikoma banalių dalykų, priešingai. Ir tokios e, griežto taupimo priemonės paskatino ne tik, kad ne, mažiau kreipti dėmesį šias problemas, bet kreip, ne, ne tik, kad daugiau dėmesio kreipiama, dar mažiau dėmesio kreipiama šias problemas. Tas smurtas yra kasdienis dalykas, dažnai moteriai ir merginai ES. Taigi politinės ir teisinės taisyklės kol kas yra nepakankamos sprendžiant šias problemas. Dažnai baudžiamajame kodekse nėra smurtas prieš moteris laikomas kriminaliniu pažeidimu. Tačiau specifinių priemonių kovoti su smurtu prieš moteris pakanka, bet įgyvenimas jų nėra toks, koks turėtų būti. Būtina suteikti priebėgą moterims, kurios kenčia nuo būtinio smurto namie, jas būtina turėti kur priglausti. Dažnai E, šias problemas sprendžiančioms nevyriausybinėms organizacijoms trūksta finansavimo. Darbas su aukomis, ar tai būtų medicininis, socialinis darbas, teisingumo struktūros, dažnai tie ten dirbantys žmonės nėra praėję reikiamų mokymų. Ir dažnai e, tie žmonės, kurie turėjo klas išklausyti, neturėdami pakankamai žinių, priverčia tas aukas jaustis kaltomis dėl to, ką jos patyrė. Ir Svarbu, kad smurto problemos būtų sprendžiamos apskritai poroje. Moteris dažnai kenčia nuo diskriminacijos dėl etninės, religinės kilmės, dėl seksualinės orientacijos, dėl lyties, jeigu yra migrantės, pabėgėlis. Visos tos problemos nėra pakankamai vertinamos. E, jeigu moteris e, yra išsiunčiamos, jeigu tuomet jos Jos negali e, išspręsti savo problemų ir labai nedaug prieglopšio centrų yra moterims migrantėms. Tos, kurios neturi dokumentų, net negali būti priimtos į tokius centrus. Na ir galiausiai ES moterims ir merginoms nėra kol kas aps, efektyviai apsaugomi nuo smurto priemonių, nes ES politikos e, labai skirtingos yra šio klausimų valstybėse narėse. ES turi tvirtą politiką kovai su diskriminacija seksualiniu pagrindu. Manytume, kad negerai, kad nėra kol kas teisės aktų ryštingai padedančių kovoti su smurtu prieš moteris. Lygybė tarp vyrų ir moterų neįsivyraus tol, kol nebus kovojama tinkamai su smurtu prieš moteris. Stambulo konvencija pagal savo pobūdį jinai yra privaloma, saistanti, savo daugias disciplininių požiūrių. E, partnerystė numatyta su pilietinė visuomenė padeda kiekvienai valstybei spręsti kovos su smurtu prieš moteris problemą. Daugiau negu 25 tinklai dirbantys socialinių teisingumo srityje pritarė šią iniciatyvą ir ragina ES prisijungti prie Stambulo konvencijos. 60 tūkstančių piliečių jau pasirašė peticiją ragindami ES prisijungti prie Stambulo konvencijos. Na ir iš tiesų, tai būtų tarptautiniai bendruomeniai labai tvirtas signalas, e, rodantis, kad Europos Sąjunga reištingai kovo su smurtu prieš moteris. Tai padėtų paskatinti mokslo tyrimus nacionalinių ir europinių lygmenių mūsų aptariamoje srityje, padėtų geriau įgyveninti prevencinės politikas, prisidėtų prie to, kad pagerėtų aukų apsauga, apie kurią jau kalbama direktyvoje dėl aukų apsaugos. Tai taip pat padėtų geriau e, skirstyti turimus resursus, jų skirstyti tvariau. Tai padėtų taip pat valstybės narės paraginti, kur dar to nepadarė, ratifikuoti Stambulo konvenciją. Tai padėtų ir sėkmingiau teisiškai kovoti su smurtu prieš moteris lygiai taip pat, kaip jau tai yra padaryta kitoje srityje, kalbant apie kovą su priekyba žmonėmis. Taigi visos trys institucijos e, vasarį Maltoje pasakė, kad mūsų smurtas prieš moteris ir merginas negali būti toleruojamas. Manau, kad sprendimus priimti yra skubu. Prisijungimas ES prie minėtos e, konvencijos būtų teisingas žingsnis pasirinkta teisinga linkme. Ačiū. Dėkuoju poniai Miguel Sierra. E, dabar mūsų paskutiniai numatyti kalbėtojai yra pranešėjos mūsų. E, yra dvi pranešėjos šiuo klausimu, tai e, ponia Revol Dalonės Bonefoj ir ponia Koraca Bild. Ir pirmiausiai aš suteiksiu žodį poniai Revol Dalonės Bonefoj. Prašau, penkios minutės jums. Merci, euh, prezident. Euh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ponia Koratsa Bilt netrukus atvyks, bet jai kilo skrydžio problemų, tad vėluoja į posėdį. E, įvyko dalykai nepriklausantis nuo jos varios ir jinai prisijuks prie mūsų, kai tai galės. Ačiū mūsų prelegentėms, buvo tik, tikrai malonu jas čia matyti. Džiaugiuosi jūsų pareigojimu kovoti su smurtu prieš moteris. Didžiuosi galėdama būti čia posėdyje ir džiaugiuosi, kad esu bendra pranešėja klausimų, kai, kai raginama bus ES pasirašyti konkrečiau Stambulo konvenciją. Mūsų komitetų iniciatyva yra bendra būtina tam, kad galėtume sėkmingai spręsti problemą, išnaikinti smurtą prieš moteris ir kad galėtume visoms moterims užtikrinti gyvenimą be smurto, nesvarbu, kur jos gyventų Europoje, kad nei privačiam gyvenime, nei viešame jos nuo smurto neturėtų kentėti. Noriu pasakyti, kad 21-ame amžiuje mūsų mūšis dar turi prasme. Turime pagrindinių teisų agentūrą, bet noriu priminti, kad reikia prisiminti, su kuo mes kovome. Trečdalis moterų Europoje yra patyrusios fizinį ar seksualinį smurtą. E, viena iš 20 moterų nuo 15 metų yra patyrusios prievartavimą. Pusė ES moterų vengia situacijų ar vietų, kad nepatirtų agresijos, fizinės ar seksualinės. Tad situacija sudėtinga. Mes kalbame apie didžiulę problemą e, visuomenė, kur pusė jos e, rizikuoja patirti smurtą, e, tai yra tokia situacija, kai reikia spręsti problemą. Ne tik moteriams ir merginoms tai turėtų būti svarbu, visiems turėtų būti svarbu. Reikia traukti berniukus ir vyrus, jaunus vyrus ir vyresnius, kad e, ir jie galėtų diskutuoti ir suvokti teisingai, kokia yra moters ar merginos vieta visuomenėje. Jeigu moteris ar mergina E, patiria prievartą, tai nereiškia, kad nieko tokio neįvyko. Dažnai manoma, kai kas mano, kad už tai nereiktų bausti baudžiamąją tvarką, kiti bando teisintis ir visa tai yra aišku neprimtinas požiūris. Moteris nukentėjusios e, ne, nepraneša policijai to, kas joms nutiko, nes joms gėda ar jos bijo represijų. Tai reiškia, kad nusikaltėliai lieka ramus, nieks jų uh, E, nesutrikdo, nesutrukdo ir jie gali tęsti toliau savo veiklą. Aš manau, kad gėda turėtų būti agresoriams, tiems, kurie, dėl, nuo kurių smurto kenčia aukos. Auka neturėtų patirti gėdos. Tie, kurie patiria smurtą, dažnai yra pažeidžiamų visuomenės sluoksnių atstovai arba jie dažnai turi, e, yra pažeidžiami dėl lyties, dėl seksualinės orientacijos, kilmės E, arba jeigu, jos, jeigu moteris yra migrantės, pabėgėlės ar praš, priekopščio prašytojas. Prieš bet kokį smurtą su moterimis ir merginomis ES turi ištingai kovoti. Mes kalbame apie tai, kad priemonių tam jau yra. Ir pirmiausia, tai yra Stambulo konvencija, tai yra pirmoji ir svarbiausia tarptautinė priemonė, kuri yra teisiškai saistanti šiuo klausimu. Uh, E, konvencija padeda spręsti daug problemų. Užsimama prevencija, kovojama su diskriminacija, e, siūlomos baudžiamosios teisės priemonės, apsauga aukoms, speciali apsauga vaikams bei pabėgėliams, pabėgėliams bei prieglopščio prašytojams, nes kovoti su smurtu prieš moteris reiškia, kad reikia kovoti ne tik su pačiu smurtu, bet užkirsti kelią tokioms smurto apraiškoms. Tai reiškia taip pat, kad būtina persekioti prasikaltusiuosius ir visam tam reikalingi resursai. Tas bendras požiūris išdėstytas konvencijoje padės pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Mes pranešime ragidame ES greičiau ratifikuoti Stambulo konvenciją. Ji turi prisijungti prie jos be jokių išlygų. Plačia plačiausia prasme tą turi padaryti visos valstybės narės, nes ES čia teks daug platesnė kompetencija iki šiol. Tai nereiškia, kad tas prisijungimas susitarimas atleis valstybės narės nuo joms tenkančios atsakomybės. Noriu pasakyti, kad iki šiol tik 14 valstybių yra pasirašiusios Stambulo konvenciją, ratifikavusios ją. Tai dėja nepakanka. Būtina visiems turėti europinės nuoseklės taisyklės. Svarbiausias rūpės yra apsaugoti visas merginas ir moteris, nesvarbu, kur Europoje jūs gyvena. E kai kurių valstybių reakcionistiniai pasisakymai prieš moterų teisės tik ir parodo, kad moteris dėja ne vienodai yra apsaugotos nuo smurto. Tai labai priklauso nuo šalies, kurios gyvena. Tačiau ES turėtų didžiulę pridėtinę vertę. Būtų galima rinkti duomenis apie smurtą patiriamą lyties pagrindų. Kol kas tokios informacijos trūksta. Tačiau ta statistika būtina yra tam, kad būtų galima geriau kovoti su šia rykšte. Prancūzijoje, pavyzdžiui, tyrimai parodė, kad 30 procentų moterų pirmiausia kreipiasi į savo gydytoją. Ši informacija padeda E, priimti reikalingus sprendimus, parengta daugiau gydytojų, kad jie būtų apmokyti priimti aukas ir padėti jums spręsti tas problemas. Būtina rinkti atitinkamus duomenys Europoje, kad jų pagrindų galėtume imtis konkrečių veiksmų. Kai konvencija bus pasirašyta ir ratifikuota, mūsų kova tuo nesibaigs. Priešingai, Europos parlamentas turės labai atidžiai sekti, e, kaip yra e, įgyvendinamos tos visos nuostatos. Reikės reikiamų išteklių, kad tos priemonės būtų konkrečios ir reikės taip pat didžiulės politinės valios. Mes esame įsitikinę, kad direktyva dėl kovos su smurtu prieš moteris bus kitas etapas, kurį neišvengiamai reikės įgyvendinti. Reikia priimti sprendimus e, europinių lygmenių dėl kovos su smurtu prieš moteris. Taip pat tos konvencijos priemonės turėtų būti perkeltos nacionalinius teisės aktus ir turėtų būti tinkamai visą tai gyvendinta. Taip pat galėčiau pasakyti ir poniai komisariai, kad atėjo laikas nebegaišti, o dirbti toliau, kaip mes e, apie tai ir kalbėjome vasario mėnesį valetoje. Na ir noriu apibendrindama pasakyti štai ką. ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos padės įtvirtinti vyrų ir moterų lygybę. Tai yra didžiulis tikslas, kurio ES siekia. Tai padės tinkamai gyveninti žmogaus teisų hartijoje, kur tas principas taip pat paminėtas. Mes turime parodyti, kad tai nėra tik tušti žodžiai, kad įmamasi labai imtų priemonių tam įgyvendinti. Dar daug reikės nuveikti, bet e, mūsų nieks negali sustabdyti šitam keliui. Mūsų uh, mūsų visuomenės pusė narių sudaro moteris, tad jų interesai yra svarbus. Noriu priminti tai e, Europos parlamentui, tarybai, e, taip pat Europos tarybai. Ačiū visiems susirinkusiems į posėdį, matydama mūsų tiek šiame posėdėje, pasakysiu, kad turiu daugiau vilties dirbti toliau. Ačiū. Much, um, Labai dėkuoju, e, Kristin. Aš dabar pasiūlyčiau štai ką padaryti. Kurasi Bils galės pasisakyti, kai ji ateis, o dabar mes galėsime suteikti galimybę nariams užduoti savo klausimus. Ir norėčiau paprašyti, kad jūs e, da, apsiribotumėt maždaug dviem minutėm kalbėdami. Malin Bjork, pirmoji kalbėtoja. Dėkoju, aš norėčiau padėkoti mūsų kalbėtojams. Ir uh, Dėkuoju visiems, kas e, prisidėjo prie šio, šių klausimų rengimo. Be abejo, mums labai rūpi, e, kad būtų ratifikuota Stambulo konvencija. Ir pasiūlymas prisijungti prie jos yra labai svarbus žingsnis. Ir daug kas e, šiuose rūmose, de, de, Europos parlamente, to siekia labai seniai. Ir da, Dirbome mes čia Europos parlamente ir daug įvairių organizacijų dirbo ir už šio parlamento ribų. Mes visi suprantame, kad smurtas prieš moteris yra nepriimtinas, tačiau jis pateisinamas kartais dėl kultūros ar kitų priežasčių. Ir kai kas kalba, kad kai tam, tam tikros kultūros skatina tam, tikrą, tam tikras smurto uh, formas. Bet mes žinome, kad visose kultūrose pasitaiko smurto. Ir mes žinome, kad net ir Europoje kas savaitę nuo smurto nukenčia mažiausiai septynės moteris. Taigi da, turime užkirsti kelią šiam reiškiniui, to siekia daugybė parlamento narių. Moteris turi teisę gyventi be baimės ir Stambulo konvencija yra puikiai priemonė šiam tikslui pasiekti. Ši konvencija bus privaloma ir mes turime tinkamai pasiruošti ją gyvendinti reiškia, kad visos e, e, viešos institucijos turės e, pasiraitoti rankovės, nes mes du, turėsime sukurti ir aukoms reikalingas paslaugas ir joms reikalingą infrastruktūrą. Ir aš norėčiau padėkoti kolegams Švedijoje, dėkoti taip pat ir kolegams kitose šalise, nes, pavyzdžiui, Ispanijoje tikrai daug yra dirbama šiuo klausimu. Mums reikia užtikrinti kad šis dokumentas būtų tikrai gerai įgyvendinamas, nes būtent to tikisi moteris ir mergaitės iš mūsų. Ir, e, kaip sakė ponia Bonfua, neužtenka mums tiesiog ratifikuoti šios konvencijos. Mums reikia turėti aiškią ES strategiją taip pat, kuri padėtų mums ne tik apsaugoti moteris nuo smurto, bet taip pat ir LGBTI darbų atstovus. Ir dėkuoju pranešėjams ir visiems, kas dirba šiuo klausimu. Dėkuoju ir aš garsiai Perės toliau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir dėkuoju mūsų kalbėtojams, prelegentams. Labai svarbu yra kalbėti apie smurtą prieš moteris ir kalbėti apie tai, kad e, mums reikia aktyvių politikos priemonių kovoje su smurtu prieš moteris. Būtų tikrai labai gerai, jeigu mes galėtume e, pasinaudodami visomis sukauptomis žiniomis sukurti bendrus e, mechanizmus ES ir mes savo šalyse galėtume parengti geriausius praktikos pavyzdžius. Mes visi suprantame, kad kalba eina apie labai svarbų dalyką. Tai yra a, kova prieš mačistinį persekiojimą. Mes, moteris, gyvename visuomenėje, to, kurioje yra daug neligybės ir neteisybės. Taip yra dėl to, kad pusė gyventojų turi daugiau galių nei kita pusė. Ir būtent dėl to ir e, smurtaujama. Ir ES turi ratifikuoti Stambulo konvenciją. Tai yra labai svarbu, kaip ir ką tik minėjo kolegė tai neturi reikšti, reikšti, kad valstybės narės galės tiesiog atsipalaiduoti ir pasakyti, va dabar turime tą konvenciją ir nieko nebereikia daryti. Ne. Ta konvencija yra labai svarbus žingsnis į priekį. Tai yra pripažinimas to, kad toks reiškinys egzistuoja įvairiose šalise. Ir įvairiose šalise įvairios institucijos jau pradėjo renkti atitinkamą politiką. Mums reikia taip pat ir teisės aktų. Uh, Mums reikia prevencijos politikos. Reikia tokios politi tokių politikos priemonių, kurios padėtų nukentėjusioms moteriams. Mums taip pat reikia pagalvoti ir apie švietimo sistemą, apie švietimo priemonės. Nes mums reikia visuomenės, kurioje būtų užtikrinta lyčių lygybė. Ir aš manau, kad labai svarbu yra uh, E, išgirsti įvairias nuomonės, išgirsti e, apie tai, priemonė, kokios priemonės taikomos įvairiose šalise. Ir aš norėčiau e, paraginti Europos komisiją pateikti teisėkuros pasiūlymus tam, kad mes turėtume teisinės priemonės ES kovai su smurtu prieš moteris. Roberta Metso. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat, kaip ir kolegos, norėčiau padėkoti mūsų prelegentams už labai įdomią ir svarbią informaciją. Per nelik dažnai mes toleruojame smurtą prieš moteris ir Stambulo konvencija suteikia da, mums aiškę, da, nuseklę a, prie, priemonių sistemą. Ir todėl mes raginame visas valstybės narės ratifikuoti Europos tarybos konvenciją ir padaryti tai kuo greičiau. Be to, aš manau, kad mes visi turime sutelkti savo pastangas tam, kad kovotume su nebaudžiamumu ir, ir apsaugotume aukas. Tokia pozicijai daug kas pritarė Europos parlamente. Dabar kalbėdame apie praktinius dalykus. Aš norėčiau kreiptis į ponę e, e, Ekstrom ir ponė Heimer. Jūs kalbėjote, kad daug kas e, naudojasi jūsų surinkta, jūsų įsteigta karštąją liniją. Būtų įdomu, jeigu apie tai plačiau papasakotumėt. Gal galėtumėte taip pat papasakoti ir apie mokymo priemonės ir apie apie tai, kaip, uh, jūs, kokiu, kok, kokius skaičius jūs turite apie smurtą vykdomą ne švedijos, ne švedų? Ar yra kokiu nors skirtumu tarp įvairių tautybių atstovų ir ar apie tai kalbama, kai moteris jums skambina? Ir Mes dažnai kalbėdami apie smurtą prieš moteris ar smurtą šeimoje, kalbame apie vyrus, apie smurtaujančius vyrus. Mes žinome, kad e, tėvai kartais smurtauja prieš savo vaikus. E, ir e, vaikai, tai gali būti ir berniukai, ir mergaitės. Bet to žinome, kad tarp tai kartais esamas smurto ir tarp brolių ir seserų. Gal jūs galėtumėt pateikti kokiu nors skaičių apie šios reiškinius? Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponė Rintke, aš taip pat dėkoju mūsų prelegentams, nes jie kalbėjo apie tai, kad mums reikia bendradarbiauti visais lygmenimis. Jūs kalbėjote, kad tai yra labai reikalinga. Ir dabar noriu atkreipti sudėmesį tris dalykus. Pirmiausia, aš manau, kad Stambulo konvencija uh, ne tik yra labai pažangus dokumentas, novatoriškas dokumentas, todėl kad jį pakėlė į visiškai naują lygmenį e, kovą su smurtu prieš moteris. Bet e, tai yra labai pažangus dokumentas dar ir dėl to, kad jis parodo, kad moteris gali bendradarbiauti, ypač kai sutelkia savo pastangas. Ir šiais laikais, kai uh, matome nemažai polari, polarizacijos skaldimų mūsų visuomenėje, mes galime sutelkti savo pastangas ir galime įrodyti, kad e, daugia šalis, tarptautinis bendradarbiavimas yra labai tinkama priemonė įveikti įvairias problemas įvairiose sritise. Labai, dar vienas svarbus dalykas. Aš manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad smurtas prieš moteris egzistuoja. Ir Stambulo konvencija uh, uh, turėtų ne tik suteikti mums galimybę lapkričio 25 dieną nusifotografuoti su universitinių organizacijų atstovais, bet ir užtikrinti, kad būtų priimtos realios, tikrios, ko, ko, tikros kovos su, priemo, su smurtu prieš moteris priemonės. Ir Mes e, turime kalbėti, pavyzdžiui, ir apie tai, kad mums gal ES reikėtų ir direktyvos dėl ko, kovos su e, smurtu prieš moteris. Ir paskutinis dalykas. Reikėtų taip pat uh, suprasti, kokia yra padėtis dabar ES. Viena vertus. Uh, Mes šiandienos pasaulyje girdime, kad vienos šalies prezidentas sako, kad galima griebti moteris už įvairias intimes vietas ir kitoje da, da, didelėje šalyje buvo dekriminalizuotas smurtas da, šeimoje. Ir tai tik parodo, kad ES mes turime bendradarbiauti, turime imtis veiksmų ir turime tai daryti nedelsdami, kaip ir sakė kolegė, mes turime užtikrinti, kad mes šioje srityje judėtume į priekį ir tikrai uh, užkirstume kelią tam, kad smurto prieš moteris reiškinys uh, būtų toleruojamas visuomenėje. Panas Jurek. Dėkoju. Mes kalbame apie šią konvenciją, lyg būtume pirmasis uh, šią konvenciją ratifikuojantis parlamentas, bet juk žinome, kad ES yra nemažai valstybių narių, kurios jau ratifikavo ją. Lenkija, Lietuva, Prancūzija jau ratifikavo šią konvenciją. Ir kalbame apie savami suprantamą dalyką, apie tai, kad reikia kovoti su smurtu šeimoje. Uh, Man būtų įdomu sužinoti, kodėl ES raginama yra ratifikuoti šią konvenciją. Pagal teisinės vals... teisės principus dvi organizacijos negali ratifikuoti to paties dokumento. Tai reiškia, kad jeigu jį ratifikuoja valstybė narė, tai jau yra viso parasąjunga negali to padaryti. Uh, Reikėtų taip pat gal pagalvoti ir apie da, tam tikrus su kultūra susijusius da, dalykus. Pavyzdžiui, įdomu yra pastebėti, kad šioje diskusijoje nekarta nebuvo paminėta pornografija, o pornografija prisideda prie įvairių smurto prieš moteris formų. Taigi, man atrodo, kad ES galėtų paremti valstybių narių pastangas kovoje su šiuo reiškiniu. Bet aš nelabai suprantu, kodėl visa ES kaip tokia viena organizacija turėtų ratifikuoti šią konvenciją. Nes taip ES tiesiog perims tam tikras valstybių narių funkcijas ir tai prieštarautų teisės principams. Dėkuoju. Ana Gomez, please. Ana Gomez. Aš irgi norėčiau padėkoti svečiams už tai, kad pagerbė mus ir kad pateikė daug labai naudingos ir vertingos informacijos, kad mes geriau suprastumėme, kaip svarbu, kad sąjunga, ne tik valstybės narės, ratifikuotų, prisijungtų prie Stambulo konvencijos. Ir aš labai tikiuosi, kad tai reikš realius veiksmus iš to proceso, kurio metu valstybės narės mokosi, kaip spręsti būtinio smurto problemą. Ir aš norėčiau paprašyti svečių, paklausti jų, ar jų studijose praktikoje joms pavyko įvertinti, suvokti, kokį poveikį daro finansinė krizė, kokių padarinių finansinė krizė turėjo, konkrečiai kalbant apie tam tikras valstybės narės. Turiuomenė padarinius, ar neišaugo dėl to, dėl finansinės krizės e, būtinio smurto atveju, nes visuomenė patiria milžinišką spaudimą ir stresą dėl finansinės krizės ir aš galiu tą pasakyti apie savo šalį, Portugaliją. Viena šalių, kuri labiausiai nukentėjusi yra nuo finansinės krizės ir e, atitinkamų taupimo programų, kurios turėjo nepaprastai daug įtako šeimoms, būtent kuomet buvo įgyvendintos taupimo programos. Ir tai reiškia, kad išaugo smurtas ir smurtas prieš vaikus ir moteris ypatingai šeimose. konkrečiai netgi savižudybių skaičius išaugo, būtinio smurto, kaip sakiau, atveju. Ir dar vienas klausimas yra susijęs su tuo, ką minėjo kita kolegė, būtent kokį poveikį Dumos sprendimas, Rusijos Dumos sprendimas, Rusija, kaip žinia, yra Europos tarybos narė, turi būtent kadangi buvo legalizuojamas e, būtinis smurtas tuo naujų statymų Rusijoje, tai aš norėčiau paklausti, ar jūs e, įvertinote, kokiu padariniu tai gali turėti ne tik Rusijoje, bet e, ir kitose šalyse, kaiminystėje, kurios gal irgi jausis paragintos rinktis tą patį kelią ir tokiu necivilizuotu būdu, necivilizuotą tokį statymą priimti. Ačiū, Julie Ward. Ačiū. Norėčiau tiesiog pasakyti, kad puiku išklausyti tikrai tokių puikių eksperčių, išklausyti jų ir gauti informacijos, ir kaip, informacijos apie geriausią praktiką, pavyzdžiui, Švedijos. Aš keliauju, sustinku su moterimis iš visų valstybių narių Ir norėčiau čia pasakyti jų vardu, kadangi jos tikrai reikalauja veiksmų ES mastu, nes valstybės narės panašu, kad nėra dalis jų bent jau suinteresuotos ratifikuoti Stambulo konvenciją, dalis jų yra ratifikavusios, bet jos neįgyvendina, tai toms moterims tikrai reikia dar vienos institucijos, kuri pakovotų už jų teisės. Ir moterų teisės yra žmogaus teisės. Viena mano bičiulių aktyvistė, moteris aktyvistė Balkanų šalyje, aš neminėsiu to šalies, jis sakė, kad mano šalis neratifikuos Stambulo konvencijos dėl to, kad tai kainuoja. Ir aš jai atsakiau štai ką. Kaina yra moterų gyvybės. Ir mes čia irgi kalbėjome apie ekonominę kainą, bet turime nepamiršti, kad moteris gali mirti dėl smurto, su, kuria, su kuriuo jis susiduria. Taigi iš tiesų tai irgi turi būti tas aspektas įtraukiamas į tuos pokalbius ir diskusiją šiandieną. Taigi mes privalome kaip žmonės, kaip Europos institucijų politikai apginti, apsaugoti savo sesės, kurioms susiduria su rizika dėl agresyvios politikos, kuri yra vykdoma kai kuriuose valstybėse narėse, bandant tikrai sumenkinti ir pagniau, sugniaužyti moterų teisės. Ratifikuoti nepakanka, reikia gyvendinti, reikia stebėti gyvendinimą, reikia testinių veiksmų po ratifikavimo ir prisijungimo. Ar dar norėčiau trumpai pakalbėti apie taupimo priemonės. Ana apie tai užsiminė. Uh, taupimo priemonės būtent irgi labai prisidėjo prie smurto. Dėl to, kad šeimos susiduria su spaudimu, dėl to, kad tai keičia santykius ir daro įtaką santykiams. Taip pat e, paslaugos moteriams teikiamos irgi jų finansavimas buvo sumažintas, tas buvo ir mano šalyje, Junktinėje karalystėje, taip pat ir mažiau pasiturinčiose šalyse. Taigi mes tikrai turime čia realių problemų dėl vykdomos ekonominės politikos. Uh, Ir dar norėčiau paklausti apie tokio kaip ir stebėtojo reiškinį. Mes turime raginti žmonės, kurie matė smurtą, kalbėti apie tai ir nenutil, netu, nenutildyti tų dalykų, nes labai svarbu taip pat investuoti ir į lytinį švietimą, lytinį švietimą, kad būtų uh, puoselėjamas pagarbus elgesys tarp vyrų ir tarp berniukų ir mergaičių. Ir taip pat turime daugiau kalbėti apie politinį smurtą, su kurio, su kurio susiduria moteris. Ačiū. Helga Stevens. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Labai svarbu, kad susirinkome čia kartu, kad kalbame apie smurtą prieš moteris ir merginas. Su dideliu susidomėjimu išklausiau pasisakymų ir norėčiau šiek tiek daugiau sužinoti apie tas moteris, kurios turi negalę. Kaip jos gali susisiekti su jūsų tarnybomis? Aš manau, kad čia yra dar viena problema. Įsivaizduokite, kad moteris, kurios, pažiūrėjau, kurčios, e, kaip joms susisiekti su, su jūsų tarnybomis. Jos paskambinti juk negali. Ar Briuselį, ar Švedijoje. Kaip reaguoti? Aš, pažiūrėjau, negirdžiu. Jeigu turėčiau skubiai prisiskambinti toms tarnyboms, man iškiltų labai rimtų problemų. Be seksualinės prievartos Taip pat turime pagalvoti ir apie kai kuriuos adaptavimus, kad atitinkamas paslaugas gautų negalę turinčios moteriams. Tai būtų labai svarbu. Daug kalbama apie moteris apskritai, bet moteris su negale turi labai specifinius poreikius ir jos dažnai patiria diskriminaciją. Ir kadangi jau kalbame apie pabėgėlės, moteris pabėgėlės, vėlgi klausimas, ar jos uh, gali lengvai susisiekti su jūsų tarnybomis. Kaip jos sužino, kad tokios e, tarnybos egzistuoja? Lygiai taip pat ir neįgalioms moterims. Ar jos žino, kad visos tos tarnybos egzistuoja Briuselį, Švedijoje ar kur nors kitur? Na ir trečias klausimas būtų susijęs su Stambulo konvencijos ratifikavimu. Kokią pridėtinę vertę turės tai, kad ES pasirašys tą konvenciją, ją ratifikuos. Aš nenoriu pasakyti, kad ta konvencija nenaudinga. Kol kas ją ratifikavo tik 14 valstybių narių, kitos dar neapsisprendė. Tad mano klausimas būtų toks, kodėl tos valstybės iki šiol to nepadarė? Europos taryboje ši konvencija e, turi tikrai labai svarbų statusą, e, garbų statusą. Ir matome, kad, pavyzdžiui, Balkanų regione irgi daug problemų yra susijusių su smurtu prieš moteris. Kokią pridėtinę vertę turės ES e, atliktas šios konvencijos ratifikavimas. Taigi, lauksiu daugiau žinių apie tai. Ačiū. Thank you, and... Ačiū. Mary Hannibal. Ačiū. Dėkoju pranešėjoms ir visoms kalbėtojoms, kaip žinia, smurtas prieš moteris, e, lytinis, lytinis smurtas yra labai svarbi problema, svarbus reiškinys. Ir mes, mano manimo, net nelabai suvokiame, kokio masto yra tas reiškinys, nes yra milžiniška problema. Ir man atrodo, kad puiku, jog mes Europos Sąjungoje, Europos parlamente šie du komitetai imasi žingsnių tam, kad būtų ratifikuota Stambulo konvencija, kad būtų žengiami kiti žingsniai kovai su smurtu prieš moteris. Ir gėdinga, kad tik 14 ES valstybių norėjų yra ratifikavusios konvenciją, dėja Junktinė karalystė yra viena iš jų. Tai kaip ir vyksta mūsų šalyje, bet kol kas dar tai neįvyko. Ir man atrodo, tai rodo, kad darbo turime imtis ir mes. Nes tik tai 50 procentų, reiškia, valstybių narių yra ratifikavusios konvenciją ir turėjo tam laiko šalis. Taigi tai yra reali problema su tom kitom neratifikavusiom. Ir man atrodo, e, vienas dalykų, ką mes galėtumėme padaryti, tai daryti spaudimą tom šalims, kad jos ratifikuotų. Kai mes tą padarysime, tada galėsime grįžti į valstybės narės, į vyriausybės ir sakyti, štai mes tą padarėme ir jūs privalote tai padaryti. Tai man atrodo, kad tai iš tiesų labai svarbus dalykas, vertingas dalykas. Taip pat turime nepamiršti, kad lyčių lygybė buvo vienas esminių pagrindinių principų ES vertybių 57 Rom, metų Romos sutartie tai yra įtvirtinta ir ką tik tai minėjome 60-ąjį Romos sutarties jubiliejų. Taigi ES tą yra padariusi ir labai svarbu, kad mes būtent ratifikuotumėme šią konvenciją, nes daugelį metų mes vė, labai vienišai kovojome šioje srityje, bet ir tai labai svarbus darbas, kurį mes atliekame. Ir, kaip sakė ankstesnė kalbėtoja, neapykanta moterims yra iš tiesų gan akivaizdi ir vienas pasiekimų, kuris įvyko per pastarosius 20-30 metų, yra tas, kad būtinis smurtas yra viešai apie tai dabar kalbama kad yra išviešintas šis reiškinys ir reikia pradėti su juo kovoti. Ir aš norėčiau pasakyti, kad po Stambulo konvencijos ratifikavimo labai svarbu būtų parengti europinį teisinį pagrindą ir teisės aktus, direktyvą kovai su būtiniu smurtu ir lytiniu smurtu, nes mes turime imtis lyderio vaidmens. Juk tai yra labai svarbus klausimas ir mes privalome tą daryti, tai turėtų būti vienas šių komitetų tikslų. Ačiū, e, Birgit Cipelė. Dėkoju ponė pirmininkė. Atvirai sakant, net nežinau, už kurios čia pusės pradėti šią temą nagrinėti. Kolega Honeybol e, kaip tik minėjo, kad dešimt metų maždaug e, keliama ta problema, smurto prieš moteris problema. Kalbama buvo apie būtinį smurtą, bent, bet tai nebuvo daroma viešai. Moteris nesulaukdavo pagalbos. Ir dažnai jos būdavo paliktos pačios vienos ir kentėdavo tokią padėtį, nes alternatyvų neturėjo. Atėjo laikas keisti situaciją, tačiau nepaisant to ir toliau konstatuojama, kad mūsų ES valstybėse ir toliau moteris kenčia nuo smurto, kad šis klausimas ir toliau aktualus, kad daugelis smurto atvejų prieš moteris. E, ir nėra kažkokie nežinomi faktai. Apie tai žino kolegos, bendradarbiai, apie tai žino šeimos nariai. Organizacijos dirbančios su šia problema turi būti aktyvesnės, būtina su joms skirti daugiau finansavimo. Tos organizacijos turi nuolatos kovoti, kad galėtų suteikti pagalbą kenčiančiams moterims. Tad iš tikrųjų yra skubų veikti. Trečiosium šalims arba šalims, kur kultūra kitokia, galbūt šie klausimai netrodo labai aktualūs, mums atrodo aktualu. Kolegė Honibal sakė, kad daug valstybių dar nėra ratifikavusios e, šios konvencijos, o kai kurios, kurios ir ratifikavo, nebūtinai e, siekia, kad ji būtų sklandžiai gyvendinama. Tad svarbu dirbti aktyviau, geriau ir kad e, turėtume tokius mechanizmus, kurie padeda veikti produktyviau. Turime atidžiai pasverti sakomus žodžius. Mes turime tokį žodį, kuris apima tos vadinamosius nusikaltimus dėl garbės. Tačiau turime pasakyti, kad e, nusikaltimas yra nusikaltimas. Jokios garbės jokiam nusikaltimui prirašyti negalima. Manau, kad čia garbė nužudyti moterį. Na taip, darbo dar lieka daug. Mūsų šalyse, su mūsų piliečiais, tai tikrai labai svarbu yra parodyti, kad konvencijos ratifikavimas bus signalas kovai su smurtu prieš moteris. Ačiū. Uh, like... Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį vėl mūsų prelegentams apibendinančiam žodžiui, ponė Raharova, Gafarova, pirmoji, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti visiems, visoms pasisak, visiems pasisakiusiems ir pasakyti, kad mano nuomonė tai yra didžiulė galimybė Šiandien čia visiems apie tai pasikalbėti puikiai galimybė pasikeisti nuomonėmis, pasikeisti idėjomis šiuo svarbiu klausimu. Buvo kolegos minėta, kad Stambulo konvencija, jos ratifikavimo klausimas yra labai svarbus klausimas Europoje, nes iš tiesų daugumos, daugumoje tarptautinių dokumentų susijusių su lyčių lygybė, laisvė, moterų teisėmis. Matome, kokios yra pagrindinės tendencijos visuomenėje ir, man atrodo, lyčių lygybės klausimui trūksta rodiklių, demokratijos plėtros rodiklių vienoje ar kitoje šalyje. Ir Stambulo konvencija, kaip buvo čia ir pasakyta, yra pasirašyta kai kurių šalių, kitos šalys yra pasirašytos ir ratifikavusios, dar kitos to nėra padariusios, nei pasirašysios, nei ratifikavusios. Ir mano nuomonė, aš kaip pagrindinė pranešėja manau, kad mes turime daryti viską, kad situacija pagerėtų. Ir dar norėčiau pasakyti, kad pagrindinis klausimas šiuose diskusijose yra tas, kad mes turime nepamiršti, kad smurtas prieš moteris yra tai, su kuo mes turime kovoti, nes moterys yra laikomos kaip moteris yra kaip subjektas tarptautinėje teisėje ir jai suteikiamos garantijos, bet taip pat turime nepamiršti, kad labai dažnai tos taip deklaruojamos lygios teisės nėra realizuojamos, nėra gyvendinamos, dėl to, kad nėra lygių galimybių, trūksta jų, dėl to mes turime uh, užtikrinti lygės teisės ir savo visuomenėje, ir savo įstatymuose. Dėkoju. Ačiū. Pone Morombrum. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, ką minėjo ir prieš tai pasisakiusios kolegės. Yra daug šalių, kurios jau prisijungė prie Stambulo konvencijos tos šalis, kurios prisijungia, e, dar turi ratifikuoti tą konvenciją. Yra ir tokių. Europos sąjungai prisijungus prie šios konvencijos, mm, tai būtų paskatinimas kitoms valstybėms narėms prisijungti prie jos. Kai kurie pasakymai mane ypač sujaudino, kai buvo kalbama apie moteris migrantės ir finansinę krizę. Na, iš tiesų, kas kart, kai moteris ar vyrai, tarp kitko, atsiduria skurde, e, moterimis paprastai būna sunkiau, tai tuomet smurto padaugėja. Susiduriam e, su tuomet, tuomet susidurima su daugiau smurto, nes moteris būna pažeidžiamesnės, kai gyvena skurde. Ir labai svarbu, kad um, užburtam ratui nebūtų leista įsisukti. Finansinių sunkumų kamuojama moteris patirs daugiau smurto, o tai ves į dar didesnį skurdą. Taigi pagalba, apsauga tokios moters e, yra esminis dalykas, nes jeigu tos pagalbos nesulauks, moteris niekada iš to skurdo ir to smurto neišbris. Tad būtina tinkamai padėti nuo smurto nukentėjusiams moteriams, suteikti gyvenamą plotą, pritaikyti kitas priemonės, kurių dėka būtų galima padėti išvykti iš šeimos namų. Visa tai yra tos priemonės, kurios daug kainuoja. Ir kaip buvo pasakyta, moteris, kurios patiria skurdą ir smurtą, kurios žūsta nuo savo sutoktinio rankos, kurios kenčia psichologiškai dėl tos problemos. Tai yra visuomeniai labai skaudus reiškinys. Mes kalbėjome apie tai, kad smurtas, kurį patiria moteris, E, turi takos jų sveikatai. Dažnai to, tokios šeimos vaikai meta mokyklą ir tai be abejo ateityje turės dramatiškų pasiekmių, bet e, turime ir vyrai, ir moteris rūpintis savo vaikais. Manau, kad reikia didesnių finansinių pastangų, e, kurias dėtų valstybės narės ir kad šis problema būtų sprendžiama. Mūsų šeimas, mūsų vaikus apsaugoti yra tikrai būtina. Ačiū. Profesor Gaimer, please. Profesorė Haimer, dėkoju. Aš norėčiau tris dalykus pasakyti. Kalbant apie pagalbos linija telefonu, tai yra moteriams nuo 16 metų, tai ne, ne vaikams skirta linija. Ir tie, mot, tie asmenys, kurie skambina, gali taip pat anonimiškai skambinti ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu, nes galbūt pirmąjį kartą jie kalba apie tai, apie tokį smurtą. Dėl to jie turi teisę išlikti anonimiški. Kalbant apie garbės, smurtą dėl garbės arba žudimus dėl garbės, daugelis žmonių, kurie kreipiasi į mus, ta pagalbos linija yra moterys švedės. O kalbant apie neįgalumą. Tai čia irgi buvo iškeltas tas klausimas, kaip žinia, moteris, kurios kenčia nuo negalios, yra labiau marginalizuojamos nei tos moteris, kurios neturi jokios negalios. Ir tiesa, kad nusikaltėliai vyrai šiuo atveju galbūt yra šeimos tas yra šeimos nariai arba, pavyzdžiui, tie, kurie rūpinasi tomis neįgaliomis moterimis, taigi mes turime nepamiršti šios kategorijos žmonių. Ir mes atlikome tyrimą šio klausimu ir panašu, kad ypatingai vyresnės moterys dabar taip pat yra labai pažeidžiama grupė. Ir dar viena pastaba šiuose diskusijose aktuali. Būtent, kad mes kalbame apie nusikaltimus prieš pasi, nus, prieš pasitikėjimą, nes pasitikėjimas yra nužudomas ir žmonėms sunku, nes jie nesulaukia pagalbos. Taip pat mes kreipiamės į moteriams ir prašome, kad jos papasakotų mums apie tą smurtą. Taigi labai svarbu, kad moterys realiai suprastų, kad mes rimtai vertiname tuos nusikaltimus ir kad policijos pareigūnai, medikai turėtų pakankamai ekspertinių žinių. Stambulo konvencijoje ir aiškiai paskaita, tai yra nusikaltimas. Taigi mes turime surasti struktūrinį, strateginį požiūrį į tai tam, kad aukos, tokios smurto aukos, gautų pagalbos, kad jos išdrįstų apie tai kalbėti. Ir yra tikrai, kaip teisingai buvo pasakyta, moterų mirštančių Europoje, Švedijoje, Suomijoje, Danijoje mes matėme labai daug smurto prieš moteris atvejų. Tai yra šalis, kur lygybės lygis pats aukščiausias gal visoje Europoje. Taigi turime, mes irgi apie tai galvojame ir turime to nepamiršti. Taigi reikalingas didesnis švietimas ir informacijos skleidimas, kad pasiektume labiausiai pažeidžiamų žmonės. Jeigu tai darome, mes turime tikėti tuo, ką, ką darome. Turime tikėti Stambulo konvenciją, nes tada galime tikėtis ir pokyčių. Ačiū. Mikel Sierra, prašau. Alors, on a parlé tout à l'heure. Ką tik buvo kalbėta apie neįgalias moteris. Jūs esate visiškai teisi. Kol kas dar nėra tokių struktūrų, kur būtų galima tinkamai priimti, išklausyti ir padėti tokiams moterims. Kaip jau sakėme, apie tą smurtą ir kovą su juo dar tik pradedama kalbėti, nes taip nukentėjo nuo griežto taupimo priemonių ir pabėgėlės moteris, ir vyresnės moteris, ir neįgalios moteris. Kalbėkime taip pat apie merginas, kurios priverstinai tekinamos. E, ir daugybė kitų problemų, su kuo susituria vyresnės ir jaunesnės. Apie tai ir kalbame. Reikia atkreipti dėmesį į šias problemas, kurių nenorima matyti, kurios, kurių mastas nepakankamai vertinamas. Apie tas problemas tengiamasi nekalbėti, pratilėti ir sakoma, na, juk nacionalinių lygmenių reikia spręsti tas problemas, bet juk žinome, kad to nepakanka. O mes norim kalbėti apie tai, kad dvi didelės šalis bando ir toliau pažeidinėti moterų teisės. Taigi, toks yra kontekstas ir veikti reikia skubiai. Tad norėčiau pasakyti štai ką. Taip, reikia tvirtesnio pagrindo E, šiai kovai su smurtu prieš moteris. Reikia padėti vaikams. Na ir taip. E, Europos Sąjunga, jeigu ratifikuotų šią konvenciją, tai būtų labai didžiulis žingsnis teisinga kryptim. Ačiū. Uh, uh, Dėkoju. Dar kartą noriu padėkoti, bet tų padėko žodžių tikrai yra ne per daug, nes uh, Tikrai norėtųsi padėkoti visiems, kurie pasako apie tai, kas vyksta ES valstybėse. Kaip jūs minėjote, esu įsitikinusi, kad yra būtina, kad ES kaip Europos institucija pasirašytų, ratifikuotų šią Stambulo konvenciją. Tai nėra šiaip kažkas labai stebinančio ir tai nebūtų pirmas kartas. Dėl vaikų teisų juk buvo susitarta, ES pasirašė ir ratifikavo Junktinių tautų vaikų teisų hartiją. Tad šis žingsnis nebūtų neregėtas, negirdėtas. O čia kalbam apie situaciją, su kuria susiduria pusė mūsų visuomenės narių. Tad legitimumo tikrai netrūktų ES, jeigu imtųsi šio žingsnio. E, matome, kad situacijos labai skirtingos e, pagal tai, kur moteris gyvena. Ir kaip sakė ponia Hodibol, atšventėme 60 metų nuo Romos sutarties pasirašymo. Tad manau, kad ES turi labiau apsaugoti savo Europos piliečius, saugoti moteris ir šiuos klausimus būtina spręsti labai rimtai ir skubiai. Istanbulo konvencijos pasirašymas ir ratifikavimas būtų pirmasis etapas, antras būtinas būtų direktyva kad būtų galima užtikrinti, kad juridinių požiūrių moteris turi lygiai tokias pateisės ir kad joms galima būtų geriau padėti. Dar kartą ačiū, tęsime savo darbą, remsimės Europos parlamento pranešimu šiuo klausimu, jis yra ypatingos svarbos. Dėkoju. Ačiū labai. Ačiū e, visiems kalbėtojams ir visiems e, e, nariams abiejų komitetų, kurie buvo aktyvus ir aktyviai išsakė savo nuomonę šituo labai svarbiu e, klausimu. E, taip pat aš noriu. Kurasa Vilta kaminau. Ir aš taip pat noriu priminti, kad e, šis bendras Libė FEM, sekantis bendras Libė ir FEM komiteto posėdis vyks balandžio 12 dieną. E, terminas pateikti pakeitimams yra balandžio 26 diena 15 valanda. Ir komitete turėtumėm balsuoti 8 e, birželio. Dar kartą ačiū. And I would like to remind for the members of FAM. Norėčiau priminti FAM komiteto nariams, kad po kelių minučių mes pradėsime e, mūsų komiteto posėdį. Mhm. We will continue uh, our hearing. <laughs> Mes dar pratesime šiek tiek klausimus ir dviems, trims minutėms suteiksime žodį poniai Koracai Bilt. Ačiū, pirmininkė. Aš labai skubėjau ir gerbiami draugai, bičiuliai, ponė pirmininkė, tikrai labai norėjau su jumis uh, dalyvauti šiame, šiuose klausimuose, bet užstrigau, užstrigau Stokholmo oro uoste, nes vėlavo mano reisas. Aš žinau, kad matyt viskas jau buvo pasakyta ir aš perklausysiu ekspertų ir svečių pasisakymų, bet tik tai labai trumpai dar norėčiau pasakyti, kad aš ir mes visi EPP frakcijoje laikomės nulinės tolerancijos prie, dėl smurto prieš moteris. Uh, nes apie tai čia šiandien ir kalbėjome ir, ir labai džiaugiamės e, kartu su kolege Kristina ir visais šešėliniais pranešėjais. Mes ką tik tai pristatėme tekstą vertimui, to pranešimo projekto tekstą vertimui ir mes e, laukiame tolesnio proceso ir dėl to šiandienos klausimai iš tiesų yra labai savalaikiai. Aš dar norėčiau labai trumpai apie prisijungimą prie konvencijos, matyti Europos tarybos atstovė viską, kas aktualu pasakė, bet aš norėčiau pasakyti, jog mes turime spręsti neišspręstas problemas ir lyties apibrėžimas yra vienas iš tų neišspręstų klausimų. Mes negalime, mes privalome reikalauti, kad valstybės narės tinkamai ir teisingai įgyvendintų konvenciją reikalauti, kad tos, kurios nėra padariusios, ta, kad ją ratifikuotų, taip pat reikia reikalauti, kad valstybės narės, kuo galima plačiau prisijungtų prie konvencijos, ne tik pagal išskirtinę kompetenciją. Ir je, jeigu bus tos pačios išlygos nuolatos keliamos, tai mes atsidurs, atsid, atsimušime visuomet į sieną dėl bazinių ne, netinkamų interpretacijų, ką reiškia lytis. Smurtas prieš moteris. Dėl to, kad jos yra moteris Ir būtent e, tą ir sako Europos taryba, kuriai priklauso ši konvencija. Visa kita jau yra ideologija nukreipta prieš moteris. Ir mes e, kreipėmės ir į komisiją, ir į valstybės narės, kad tikrai būtų kartu su Europos taryba įsitraukiama į konstruktyvų, pozityvų dialogą, kad būtų išsklaidytos tos abejonės ir tos išlygos, kad būtų surastas sprendimas, nes tai nėra susijęs su krikščioniškomis ar šeimos vertybėmis. Kalba eina apie moteris kurios yra mušamos, mergaitės, kurios yra prievartaujamos. Tai kalba eina apie nusikaltimus. Tai neprivatus klausimas. Lytinis smurtas nėra privatus klausimas, tai yra nusikaltimas. Ir aš tik tai norėčiau pabaigai dar pasakyti, kad tas didžiulis darbas, kurį atlieka pilietinė visuomenė, aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną jūs išklausėte tikrai labai svarbios moteris iš Švedijos, kuri tikrai papasakojo, kaip galima pasiekti rezultatų ir mokymuose, ir sąmoninimo, sąmoninimo kom, kom, kampanijose, kad būtų užtikrinama apsauga moteriams. Pone pirmininkė, mes tikrai norime apjungti jėgas visose politinėse frakcijose ir tikimės, kad bus iškirstas mūsų balsas valstybėse narėse, šio parlamento balsas. balsas. Aš labai daug ką norėjau pasakyti, bet žinau, kad laiko jau neturime, tik tai visi, kurie suinteresuoti ir susidomėję, aš vėlai galiu pasidalinti savo nuomonę su jumis. Dėkoju. Ačiū, ponia Koraca Bilt. Dėkoju visiems ir po kelių minučių pradėsime mūsų komiteto posėdį. Ačiū.